Ladies and gentlemen, please. Thank you. E, ponios ir ponai, prašom. Nuoširdžiai sveikinu atvykus visus. Ir džiaugiuosi, kad pavyko suorganizuoti šios dienos konferenciją. Man didžiulė garbė ir malonumas pasveikinti Verhovnąją Radą pirmininką, taip pat Europos parlamento pirmininką. Taip pat džiaugiamės, kad komisaras Han atvyko ir pat Koks, kuris nuveikė didžiulį darbą mums bendradarbiaujant su Ukraina. Taigi džiaugiuosi, kad atvykote iš Ukrainos, iš Europos parlamento, iš nacionalinių parlamentų, iš nevyriausybinio organizacijų. Džiaugiuosi ambasadoriaus Turbinski vizitu. Mes pateikėme pasiūlymų, kurias, kuriuos parengė demokratijos rinkimų koordinavimo darbo grupė. Taigi mes parengėme labai plačią bendradarbiavimo su Ukraina programą. Norėčiau priminti du įvykius asociacijos sutarties ratifikavimo procedūrą, kai pirmininkas Šulcas ir Grosman vienu metu ratifikavo šitą susitarimą. Ir šita konferencija vyksta būtent pagal šį abiejų pirmininkų pasirašytą susitarimą. Džiaugiuosi, kad ankstesnis parlamento pirmininkas Pet Cox yra nusiteikęs įgyvendinti šitų pasiūlymų programą. Mes norėtume bendradarbiauti, skatinti reformas Tikimės, kad mes galėsime būti naudingi, kadangi esame sutaup, sukaupę labai daug parlamentinės veiklos patirties. Taip pat puikiai suprantame, kad stabilumas parlamente yra įmanomas net ir tuo metu, kai balsai yra pasiskirstę labai netolygiai ir kai susiduria pozicija ir opozicija. Apie visus šios klausimus mes dar galėsime diskutuoti vėliau, tačiau jau ir šiandien aišku, kad šiuo metu vykdomos įvairiausios reformos, kovojant su korupcija, kuriant įstatymus, konstitucinės struktūras, reorganizuojant, restruktūrizuojant E, įvairiausias sritis. Žinoma, kai kas užtruko, negalėjo būti nuveikta, kadangi iškilo įvairiausių sunkumų. Apie detalės šiandien nekalbėsime, tiesiog norėčiau pasidžiaugti tuo bendradarbiavimu ir tikiuosi, kad jisai atneš apčiuopiamų rezultatų ir kad Ukraina taps demokratiška rinkos ekonomikos pagrindais veikiančia valstybė. Aš kaip užsienio reikalų komiteto pirmininkas norėčiau pasakyti, kad mes ir toliau jums, e, jūs remsime Rusijos agresijos akivaizdoje. Ir dar kartą norime pasakyti, kad tol, kol Minsko susitarimas nebus įgyvenintas, sankcijos nebus atšauktos. Dabar noriu sutikti žodį komisijos pirmininkui Plenkovičiui, e, komisijos atstovui Plenkovičiui. Predsjedniče Vrhovne rade, gospodine Grojsman. Ačiū, gerbiami kolegos, gerbiamas pirmininkė Šulc, Verhovnai Rada, pirmininkė, kolega Han, ponios ir ponai, man didžiulis malonumas dalyvauti čia šioje konferencijoje ir kalbėti parlamento vardu apie programą, kuri yra skirta paremti Verhovnąją Radą administracinius gebėjimus. Man kaip parlamentinės paramos grupės vadovui ir kolegai Samirakui labai svarbu buvo suorganizuoti šią savaitę ir ne tik tai šią renginių savaitę. Aš norėčiau pasakyti, kad parlamento vardu mes pasistengsime padėti jums pagal išgalės padėsime jums taikingai reintegruoti jūsų okupuotas ir laikinai užimtas teritorijas ir Krimą. Ir veiksime pagal pasirašytą asociacijos susitarimą ir vadovaudomėsi mūsų komiteto įgaliojimais ir žinoma bendradarbiaujantį su ambasadoriumi. Ekspertai išsamei išstudijavo situaciją ir Verhovnai Rada poreikius, buvo atsižvelgta įvairiausių suinteresuotų šalių lūkesčius ir mes nusprendėme įkurti Verhovnąją Radą paramos fondą tiesiog siekiant, kad Ukrainoje įsigaliotų demokratinė e, santvarka mes rengėme Ukrainą tolesniems Europos integracijos etapams. Stebėtojų misija parengė e, siūlymus, o aš juos pateikiau E, pirmininkui Šulcui ir kolegai Brokui suorganizuoti šitą konferenciją ir taip sustiprinti mūsų tarp institucinius santykius, sustiprinti administracinį bendradarbiavimą, apie kuris bus dar kartą įteisintas pasirašant atitinkamą administracinį bendradarbiavimo sustarimą. Ačiū kolega. Plenkovič. Sveikinu kolegą bičiulį Groisman, Ukrainos parlamento pirmininką. Nuoširdžiai jų sveikinu atvykus į Europos parlamentą ir taip pat sveikinu komisarą Han Europos parlamente. buvęs parlamento pirmininkas Pet Koks. Sveikinu jūs taip pat. Aš esu parengęs kalbą, tačiau jos neskaitysiu, kadangi viskas, ką aš numačiau kalbėti, jau pasakyta kolegų. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad šitie kolegos yra labai protingi ir išmintingi, kadangi kiekvienas mano, jog jo kalba yra pati svarbiausia, o aš pripažįstu, kad kolegos jau išsakė visus mano išmanius žodžius. Mes rašome parlamentų istoriją. Tai, kad Europos parlamentas bendradarbiauja su Ukrainos parlamentu ir taip tokia forma dar nebuvęs istorijoje įvykis. Jau vien tai, kad mes pasinaudodami moderniomis technologijomis ir komunikacijos priemonėmis vienu metu asociacijos susitarimą ratifikavome, rodo, kad dirbame viena kryptimi ir kad tas mūsų bendradarbiavimas turinio požiūrių yra pavyzdinis. Mes tai darome neatsitiktinai, kadangi mes manome, kad ir toliau bendradarbiausime su kitais parlamentais, tuo labiau, kad jau buvo signalų iš kitų parlamentų, kurie paprašė kažką panašaus suorganizuoti ir su jų parlamentais. Tai rodo, kad bendradarbiavimas labai svarbus demokratijos procesų stiprinimui. Taigi mes pasukome šiuo keliu ir žengsime juo tvirtai. Taip pat norėčiau pasveikinti kolegus iš nacionalinių parlamentų. Džiaugiuosi, kad ir Europos parlamento narių yra pakankamai daug šioje salėje, kadangi mes kartu su parlamentarais iš Kievo turime suvokti ir suvokime, kad gyvename sudėtingais laikais Ukrainoje ir pačioje Europos Sąjungoje. Taigi mes atidžiai sekame Kievo parlamento veiklą, diskusijas ir kai aš matau Europos parlamentą, kai matau kolegą e, e televizijos ekrane, vis pamastau, kokį puikų darbą tau teka atlikti, koks yra įtamtas, gyvybingas jūsų darbas jūsų parlamente. Mūsų bendradarbiavimas yra labai svarbus ir manau, kad nuo mūsų bendradarbiavimo nenukentės Ukrainos parlamento sąveika. Mes ES susidurime su iššūkiais, kokių niekada vienu, nepatyrėm, vienu metu nepatyrėme. Mūsų kaiminystėje vyksta dramatiški įvykiai, kurie verčia mums ištiesti humanitarinės pagalbos ranką o ES mes patirime solidarumo krizę. Pabėgėlių problema, kurią tenka spręsti, remiasi solidarumo pagrindais. Todėl solidarumo esme mes net negalime suabejoti. Mes turime būti solidarūs mūsų sąjungos viduje ir už jos ribų. Der Libanon hat 4 Millionen Praėjusią savaitę buvau susitikęs su Libano parlamento pirmininku. Libane gyvena 4 milijonai gyventojų ir pusantro milijono migrantų yra šioje valstybėje. Taigi 30 procentų pabėgėlių priėmė šita maža valstybė. Europos Sąjunga kurioje gyvena 500 milijonų gyventojų, negali susitarti dėl vieno milijono pabėgėlių paskirstimo po valstybės nares. Todėl mes turime atidžiau pažvelgti vieniems į kitus ir Pirmiausia, prieš rodydami pirštu arba komentuodami kitų šalių veiksmus, mes turėtume pažvelgti pirmiausia į save. Patikimumas reiškia būtinybę laikytis pažadų, o tai reiškia, kad ES ekonominis ir finansinis bendradarbiavimas su, Rusija, su Ukraina yra pats svarbiausias mūsų santykių aspektas, nes juk nieko nereiškia pažadėti, daug svarbiau yra įgyveninti pažadus. Turiu omenyje ir finansavimo klausimus, ir taip pat vizų režimo sušvelninimo klausimus. Žinoma, Ukraina turi laikytis ir jai keliamų reikalavimų bei kriterijų. Dėkoju visiems, kurie, padėkti, pad, kurie padėjo E, renkti šitą bendradarbiavimo programą, tad koks vadovauja šiam darbui. Žinoma, į ataskaitą galima įrašyti įvairiausių rekomendacijų ir jeigu jos nebus įgyvendinamos, tai jos bus tik rekomendacijos. Dabar turime pagalvoti, kaip šitos siūlymus įgyvendinti. Tiesiog norėčiau padėkoti kolegai Koksui ir iš anksto uh, išreikšti vilti, kad jis ir toliau padės įgyvendinant šiuos pasiūlymus. Jis šiuo metu iš tikrųjų yra susitapatinęs su Ukraina ir tikrai tikiuosi sėkmingai pradės, pratęs šitą pradėtą darbą. Linkiu visiems sėkmės šioje konferencijoje Dėkoju visiems už bendradarbiavimą ir noriu parlamento daugumos vardu patikinti, kad mes solidarizuojamės su jūsų šalimi, šalimi, kuriai, kaip ir ES, tenka didžiuliai iššūkiai, šalimi, kuri kovoja už savo ateitį. Ir žinoma, mes teiksime jums deramą pagalbą. Dėkuoju. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė Šulcai. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Groismanui. Gerbiamas pirmininkė Šulcai, gerbiamas ponė Brokai, gerbiamas ponė Plenkovičiau, gerbiamas ponė Koksai, gerbiamas komisijos nariai Hanai, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad stiprėja mūsų bendradarbiavimas, kad kartu galime pradėti šios konferencijos darbą. Tai yra mūsų santykių istorinis momentas. Ir ši diena m, mm, bus diena, kuri m, mm, reikš Ukrainos m, mm, parlamentinės veiklos naują kokybę per mūsų parlamentų santyk, bendradarbiavimo metus Europos parlamente niekad nebuvo tokio gausaus būrio Ukrainos parlamentarų. Tai simboliška, tai ir logiška, nes mums kyla daug iššūkių ir turime į juos reaguoti. Po revoliucijos mūsų santykiai įgavo naują kokybę, tai kad vienu metu buvo ratifikuota e, tiek Europos parlamente, tiek Ukrainos Verhovnoje Radoje e, asociacijos sutartis bei tarpusavio supratimo memorandumas e, buvo pasirašytas, reiškia, kad labai sustiprėjo mūsų bendradarbiavimas. Daugelis dalykų mums yra pirmą kartą, bet mums labai svarbu keistis, siekti, kad mūsų Ukrainos parlamentas taptų stipriu e, ir gerai veikiančiu parlamentu taptų iš tiesų europietiškų parlamentų. Visi žino, kokiu sudėtingu laiku dabar gyvena Ukraina. Mm, situacija sunkina politinė ir ekonominė krizė. Politinės krizės įtaka mūsų gyvenimui labai didelė. Mes tą krizę vadiname vyriausybės krizė. Jungtinės konsultacijos leidžia mums suprasti, kad turime didinti e, europinių reformų spartą, gerinti administracinius gebėjimus, turime sugebėti priimti tinkamus sprendimus, kad pakeistume savo visuomenę, kad turėtume tvarų mechanizmą leidžianti apsisaugoti nuo krizių, nuo politinių, socialinių ir ekonominių krizių. Ir manome, kad mums tai pavyks. Kai sakome, kad viskas baigtai, reikia naujo rinkimų proceso, daugelis šioje salėje sėdinčių pasakytų ne, dar turime daug ką nuveikti, turime daug galimybių, kuriomis turime pasinaudoti, kad mūsų šalis būtų sėkminga kiek kliučių beturėtume nugalėti, e, tikrai sugebėsime tą padaryti, sugebėsime rasti kompromisų, turime paversti radą stabilumo erdvę, turime siekti įstatymų viršenybės, turime įrodyti, kad Rusijos agresija negali būti priežastis vilkinti reformas nes Maskva būtent to vilkinimo ir tikisi. Mes to nedarysime. Kolegos, mūsų šios dienos konferencija ne tik Europos parlamento mm, solidarumo išreiškimas su mm, Ukrainos Verhovna Rada, tai ir ženklas kad mūsų bendradarbiavimas yra reikšmingas, svarbus, ne tik deklaratyvinio pobūdžio. Asociacijos susitarimas pagristas Europos vertybėmis. Speciali partnerystė, ypatinga partnerystė su Europos parlamentu siekia, kad Verhovna Rada būtų iš esmės reformuota. Mes esame pasirengę pradėti reformas, stiprinti demokratiją Ukrainoje. Nuo praėjusių metų jau esame kai ką nuveikia, naujos uh, informacinės technologijos naudojamos Verhovna Radoje, m, jos padeda efektyviau dirbti su dokumentais, bet to neužtenka. Yra nemažai problemų, su kuriomis uh, Ukrainos parlamentarai kasdien susiduria. Yra daug trūkumų, daug problemų. Mm, parlamentinė disciplina, uh, teisėkuros procesai e, ir kitos problemos visiems yra žinomos. Administracinio aparato reforma, komitetų darbo reforma. E, komitetai yra perkrauti teisėkuros pasiūlymų, tai viena iš problemų. Ir dėl to mūsų institucijos yra silpnos. Tai yra vienas iš didžiausių praeities e, palikimo ženklų. Noriu padėkoti ponui Šulcui, ponui Brokovičiui už tai, kad e, sudarė galimybę misijai atvykti į Verhovną Radą, m, išsiaiškinti situacijos. Dėkoju politinių frakcijų vadovams ir atstovams. Gerbiami kolegas, E, iš tiesų labai dėkingas esu už bendradarbiavimą. Norėčiau taip pat e, padėkoti pirmininkui Koksui už e, dabartinės situacijos Verhovnoje Radoje objektyvę diagnostiką. Šis darbas buvo atliekamas jam vadovaujant ir tas vadovavimas iš tiesų buvo puikus. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad tas pranešimas, kurį šiandien svarstome, yra bendras darbas e, Europos parlamento ir Ukrainos parlamentarų bendras darbas. Ir tas bendras darbas nubrėžė mum reformų kelius, demokratinė Verhovna Rada turi pakilti aukščiau politinių interesų ir atstovauti visų ukrainiečių siekiams ir interesams. Tai yra pagrindinis Ukrainos mm, parlamento tikslas. Ukrainai reikia tvirto parlamento, kurio veikla būtų pagrista taisyklėmis, e, kuris būtų demokratijos proceso avangardė kokios partijos jį besudarytų ir kas jam bevadovautų. Ši istorinė reforma e, turi remtis institucijų tvirtą sąrangą, o ne atskirais, o ne atskirais politikais. Mm, tik taip susidorosime, e, atlaikysime šios dienos iššūkius. Verhovna Rada nuolat e, vaidino pagrindinį vaidmenį mm, Ukrainos gyvenime, turėdami stiprų, nuspėjamą parlamentą, manau, kad užkirsime kelią kitoms krizėms ir pasieksime savo tikslų. Reformas turime pradėti nuo savęs pačių. Aš esu įsitikinęs, kad šis bendras mūsų planas atgaivins Europos parlamentarizmo idėją Ukrainoje įgyvendinus reformas atgims mūsų instituciniai gebėjimai kartu turime sekti pergalės keliu. Ačiū. Pirmininkė dabar kalbės buvęs parlamento pirmininkas Koks. Mr. President, Mr. Pirmininkė, Verhovnos rados pirmininkė, komisijos nariai, pirmininkė Brokai, ponas Plenkovičiau, ambasadoriau Tambinski, gerbiami svečiai. Tai yra tikrai jaudinantis momentas matyti tiek daug dalyvaujančių mm, parlamento narių šioje salėje Džiaugiuosi matydamas e, europiečius ir ukrainiečius dirbti kartu, e, ginant mūsų bendrus interesus. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir Verhovnai Radai už tai, kad ėmėsi šios unikalios iniciatyvos. Ir ačiū ponui Plenkovičiui, ponui Brokui ir kitiems kolegoms už tai, kad e, ėmėsi šios iniciatyvos ir šį procesą tęsia. Aš negaliu prisijimti Mm, garbės už šio pranešimo parengimą. Aš norėčiau padėkoti tiems, kas dirbo su manimi. Ačiū Europos parlamento darbuotojams už tai, kad mm, jie tikrai įdėjo daug darbo. Ačiū konsultantams ir Europos parlamento ir Ukrainos parlamento konsultantams, e, jų indėlis atsispindi mūsų dokumente. Norėčiau padėkoti pilietinės visuomenės organizacijoms, tarptautinėms partneriams ir organizacijoms, kurie mums padėjo atlikti savo darbą. Ypač norėčiau padėkoti pirmininkui Krosmanui, frakcijų vadovams, komitetų vadovams, tiems, kas e, pateikė mums informaciją, savo poziciją. Ačiū Verhovnos Rados kitiems darbuotojams e, už bendradarbiavimą mūsų misijos metu. Mums teko garbė susitikti su daugeliu žmonių, kurie dirba tikrai sunkiamis aplinkybėmis. Mes galime tas aplinkybės pakeisti ir taip e, leisti jiems pasiekti to, ką pasiekti užsibrėžė mm, jų šalis. Iš tikrųjų, reikia ir stiprių asmenybių, ir stiprių institucijų. Postsovietinėje erdvėje stiprios politinės asmenybės dėja mm, dirba iš vien su silpnomis institucijomis. Ir jeigu galima būtų priskirti kažkokią vieną filosofiją šiam pranešimui, tai būtų mintis, kad demokratija, pilietinė visuomenė, teisingumo sistema Ukrainoje, visą tai sukurti padės stiprios ir nepriklausomos institucijos. Žanas Monė po antro pasaulinio karo įkvėpė europinė, europinės integracijos procesą ir aš norėčiau pacituoti Monė. Jis sakė, kad niekas neįmanoma be žmonių pastangų, vyrų ir moterų pastangų. Bet jis taip pat pasakė, niekas negali išsilaikyti be institucijų ir būtent tokia yra mūsų pažangos samprata. Ukraina patyrė nemažai sukretimų pastaraisiais metais. Mm, pralietas nekaltų žmonių kraujas Maidane per orumo revoliuciją, daugybė sužeistų ir žuvusių Donbase. Pacituosiu vieno didžiojo mm, švietimo epochos filosofo, Edimburgo filosofo profesorius Deidas mm, Humas kuris e, sakė, kai pradedame dirbti kartu, užgydamos žaizdos. Tada mes liejame prakaitą, o ne kraują. Pirmininkui Groismanui, politinių frakcijų vadovams, pilietinės visuomenės organizacijoms, mūsų partnerių grupėms, kurios e, dirba kartu Ukrainoje vykdant reformų procesą, Noriu pasakyti, kad aš įsitikinęs, kad e, transformacijos ir reformų procesas e, bus sėkmingas tik tada, kai jūs pradėsite lieti prakaitą dėl naujos Ukrainos, dėl piliečių, pilietinės organizacijos e, ir pilietinių parlamento narių, vyriausybės narių Ir pasakysiu dar vieną mintį, kuri man labai svarbi ir kuri buvo pasakyta Vašingtonė 61 metų sausio mėnesį, kai prezidentas Kennedys inauguracijos kalboje pasakė amerikiečiams tai, ką aš noriu dabar pakartoti. Neklauskite, ką jūsų šalis gali padaryti dėl jūsų, bet jūs, ukrainiečiai, paklauskite savęs, ką jūs E, galite padaryti dėl savo šalies. Tai yra ta kryptis, kurią aš e, siūlau jums eiti. Ir mane iš tikrųjų drąsina tai, kad e, Verhovnos Rados nariai yra vieningi. Aš noriu, kad ta vienybė, kurią jūs rodote čia Briuselėje, išliktų ir Kijeve ir kad išliktų tikslo vienybė, bendras tikslas e, ir bendros pastangos, kuriant naują Ukrainą. Visi gausite po šios e, sesijos pabaigos mūsų pranešimo kopiją. E, pranešimas taip pat yra Europos parlamento tinklalapyje anglų ir ukrainiečių kalbomis. O kai dėl poreikių vertinimo misijos, aš um, norėčiau įteikti ponui Groismanui ukrainiečių e, kalba ir ponui Šulcui anglų kalba po kopiją pranešimo, kuriame kalbama apie jūsų ateitį. Ačiū, Metai. Dabar kalbės komisaras Han. Ačiū, gerbiami pirmininkai, gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti parlamentui, parlamento darbuotojams už tai, kad suorganizavo šią savaitę renginių apie ir su Ukraina savaitę pirmininkas Šulcas sakė, kad gyvename sudėtingais laikais, būtų galima manyti, kad turime daug svarbesnių dalykų, tačiau vis dėlto dialogas, bendradarbiavimas yra labai svarbu, kadangi tuo mes pateikėme, parodome pavyzdį Europai ir už Europos ribų rodome, kaip galime taikingai sugyventi, kaip galima padėti vieni kitiems. O komisijos vardu aš norėčiau patikinti, kad mes padėsime, remsime. O kai kalbame apie teritorijos neliečiamumą, tai negalima pasiduoti, nusileisti nei centimetrui ir Tik tai tuo atveju, kai susitarimas bus įvykdytas, tuomet bus galima kalbėti apie sankcijų atšaukimą. Tai, kad situacija rytų Ukrainoje yra sudėtinga, nereiškia, kad galima atidėlioti būtinas reformas visoje šalyje. Jos yra labai svarbios, turint omenyje gyventojų skaičių ir jų reikmes. Turime vis dėlto sutikti, kad nors Ukraina susiduria su labai sudėtingomis ir e, specifinėmis problemomis, vis dėlto ji pasiekė pakankamai daug pažangos pastaruoju metu. Ir tai paaiškintina ir jūsų bendradarbiavimo dvasia nusiteikimu įgyvendinti asociacijos susitarimą. Tai yra svarbus žingsnis į priekį. Neseniai, nesenai girdėjau, kad Briuselio parduotuvėse jau galima įsigyti ir labai skanaus Ukrainos vyno. Taigi, norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, ir palinkėti savo ir kitiems, kad tokių skalnių, gardžių dalykų iš Ukrainos ateityje sulauksime vis daugiau. O kalbant apie teisėkūrą, apie parlamento gebėjimus leisti teisės aktus, reikėtų pagirti Ukrainą Tačiau kita vertus reikėtų įdėti taip pat daug pastangų, kad tie įstatymai būtų įgyvendinami ir kad tas įgyvendinimo procesas būtų tvarus. Labai svarbu tęsti teisingumo sistemos reformą, teismų reformą. Visada sakau, kad kalbantis su verslininkais, visada klausiu, kaip jūs vertinate verslo aplinką Ukrainoje. Žinoma, atsakymas būna giriantis pastaruosius Ukrainos sprendimus, tačiau vis dėlto pripažįstama, kad ir vietos, ir šalies lygių susidurima su didelė korupcija, ypač gaunant leidimus, e, kuriant e, gamyklas ir fabrikus. Taigi vizų liberalizavimo problema yra svarbi, puikiai suprantu, kad jinai jums rūpi. Galiu patikinti, kad komisija yra ryštingai nusiteikusi paspartinti šiuos dalykus, Tačiau kita vertus viskas priklauso nuo jūsų, nuo jūsų parlamento, ar bus laikomasi atitinkamų sprendimų, ar bus priimtimi, priimtini, priim, primami sprendimai, kurie atitiks tuos iš anksto nustatytus rizų, vizų režimo sušvelninimo reikalavimus. Pavyzdžiui, turto radą parlamentarų pajamų ir turto deklaraciją. Tai yra problema, kurią jums reikia artimiausių metų spręsti. Reikia žinoti, kas kokį turtą valdo, nereikėtų dėlioti šito klausimo ateičiai, jį reikėtų spręsti dabar. Taigi yra problemų, kurias reikėtų greitai spręsti ir po to jau mes imsime savo ruošto žingsnių. Norėčiau palinkėti Jums kuo didesnės sėkmės, dirbant parlamentinį darbą. Ši veikla yra labai sudėtinga o Ukrainos parlamentas apskritai, mano manimu, dirba neprikaištingai, ypač turint omenyje jūsų parlamento sudėti. Be to reikėtų nepamiršti to Maidano judėjimo, tos Maidano judėjimo dvasios, kuri persikėlė į jūsų parlamentą ir to moralinio įsipareigojimo, kurį jūs stengiatės įgyvendinti. Dar kartą pasakysiu, kad mes neremė atskirų partijų arba atskirų asmenų, mes remiame principus, skaidrumą, demokratiją, teisinę valstybę. Tai yra dalykai, kuriais yra paremta Europos Sąjunga, o Ukraina yra Europos sudėtinė dalis, Todėl mums labai rūpi, kad Ukraina dar labiau priartėtų prie Europos. Dar kartą norėčiau paraginti tęsti pradėtus darbus ir jeigu leisite, pabaigai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad reikia išnaudoti bet kokią progą dirbti kadangi artimiausiais metais negresia rinkimai. ES, jos institucijos, parlamentas, komisija, taryba, finansinės struktūros yra pasirengusios jums padėti, tačiau šitą pagalbą priimti ir ją pasinaudoti turėsite jūs patys. O tai yra visos jūsų tautos lūkestis. Pirmiausia, turite įgyvendinti reformas, imti žingsnių, jas tęsdami, o tada jau galite tikėtis, kad finansinė parama nevėluos. ES institucijos ir tarptautinės finansinės institucijos visos kartu yra suinteresuotos, kad Ukrainai nu, na, parašytų sėkmės istoriją. Todėl šis bendradarbiavimas yra nukreiptas į ateitį ir remiasi skaidrumu ir istorijos pamokomis. Dėkoju. Dėkoju komisarui Han dėkoju parlamento pirmininkams. Salėje matau daug pažįstamų veidų iš Ukrainos parlamentarų. Matau žmonių, kurie 2005 Maidano vienas renginiuose dalyvavo, matau veidų iš Maidanas 2 ir matau, suprantu, kad mes daug ko pasimokėme ir galime priimti perspektyvius sprendimus. Tiesiog ne nuomonių apklausos lemia, ar vyks rinkimai greičiau negu po ketverių metų rinkėjas visada sprendžia. Dėkuoju Jums. Šeštą valandą mūsų laukia prieimimas, o rytoj mes jau pradėsime dirbti iš pėties.